E, žmogaus teisų gerbimą. Tai yra pagrindinė mūsų vykdomos politikos dalis. Ačiū. Ačiū, gavome septynias pasiūlymus dėl rezoliucijos, dabar baigiame diskusijas ir galime balsuoti. Indeed, dabar galime eiti prie balsavimo. Visų pirma, balsuosime dėl rezoliucijos apie Iraką. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pone De Kaiser. Madame la Présidente, est-ce que je peux demander... Pone pirmininkė, norėčiau paprašyti pono Muro paaiškinti kodėl yra pateiktas šis pakeitimas, kodėl ten kalbama vien tik apie krikščionis. Ačiū, aš paaiškinsiu. Mes nenorime pareikšti, kad krikščionys yra kokia nors kitokia, išskirtinė mažuma. Bet Irake šiuo metu yra diskutuojamas, svarstomas pasiūlymas e, sutelkti visus krikščionis vienoje provincijoje ir tai yra absoliučiai netoleruotina tie, kurie iš Kirkuko ar Bagdado, negali būti sukišti į getą. Todėl mes norime, kad ES kažką darytų ir tą, tą aspektą įtraukėme čia į pranešimą. Labai ačiū už paaiškinimą. Dabar balsuokime dėl trečio pakeitimo, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Toliau visas rezoliucijos tekstas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Pane De Kaiser, jūsų balsas priskaičiuotas, taigi baigiame balsuoti. Rezoliucija patvirtinta. Toliau rezoliucija dėl Tibeto. Bendras rezoliucijos tekstas, vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Na ir galiausiai rezoliucija dėl Birmos. Vėlgi vyks vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Ar visi pabalsavote? Balsavimas baigtas. Taip pat pritarta. The minutes of this sitting will be Šio susitikimo protokolas bus pateiktas kito posėdžio pradžioje patvirtinimui ir jeigu niekas neprieštarauja, aš skelbiu, kad rezoliucijos patvirtintos ir jos bus perdotos toms institucijoms, kurioms